svarbus. Baigiame klausimų atsakymų sesiją. Mums patikė mums, mums labai išsamius atsakymus. Dabar, jeigu norite, turite penkias minutės dar išsakyti tai, ką galbūt neturėjote progos e, pasakyti. Penkias minutės jums duodamos, nebūtina penkias minutės kalbėti. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει Na, manau, kad visi mes esame šiek tiek pavargę po šių trijų valandų. Tai yra paprasta, natūralu, žmogiška. Taigi tarsi tik tai keletą žodžių. Keletą žmogiškų žodžių, nes aš manau, kad viskas, kas čia buvo pasakyta, buvo pasakyta tiesiai, aiškiai, atvirai. <clears throat> Jeigu patikėsite man šį darbą, šią užduotį, tai ir bus mūsų bendradarbiavimo pagrindas tiesus pašnekesys. Tarsi būtume visi tos pačios šeimos nariai, nes tai, su kuo susidurėme, yra didžiulis iššūkis. Prieš keletą minučių profesorius sakė, kad jis nenorėtų e, būti mano vietoje. Bet kadangi aš atėjau į politiką su aistra tarnauti, turiu stengtis taip daryti. Tačiau turiu šį beitą pasakyti ir apie parlamentą, nes jaučiu, kaip parlamentaras, kad procedūra, kuri pajudėjo nuo rinkimų gegužės mėnesį, smarkiai padidino tiek parlamento, tiek komisijos prestižą mūsų piliečio tikės akise. Ir šis klausimas yra to paties proceso dalis. Taip, nepaisant to fakto, kad esu šiek tiek pavargęs, aš džiaugiuosi būdamas čia, nes šis demokratinis procesas yra vertingas apskritai politikai, o signalas, kurį siunčiame piliečiams, yra tai, kad diskusijose mes ne vien tik tai norime pamaloninti vieni kitus, mes per daug vieni kitų negiriame. Mes, e, aišku, e, vedame politinį dialogą, mes galime nesutikti. Aš sakiau, kad nesutinku su kai kuriais jūsų komentarais, tačiau mes visi bandome ieškoti sprendimų ir tai didžiausia to proceso prasidėjusio gegužės mėnesį verti gražinti pasitikėjimą Europą ir turėtume daryti viską, kad tai padarytume. Na ir pagaliau, aš iš šios diskusijos sužinojau labai daug, tačiau dar turiu daug ko išmokti. Buvau informuotos mano generalinio direktorato, direktoriaus pono Sorenseno ir jo darbuotojų visas, visą savaitę mes praktiškai dirbome be poliso. Tačiau aš e, surinkau informaciją apie bendrą sistemą. Dabar laikas pradėti gilintis į detalės. Taigi, jeigu pritarsite mano kandidatūrai, dirbsime kartu, eisime kartu. E, stengsimės įgyvendinti mūsų viziją kad išlaikytume Europą svarbiausią donorę ir kad dėl to galėtume po to didžiuotis. Well, much, Labai ačiū, ponės Tilnienidisai, už jūsų pasisakymą. Jūs tikrai dabar nusipelnėte poilsio pagal taisyklės. Pirmininkas, pirmininkė ir koordinatoriai susitiks dabar. Vyks uždaras e, posėdis visų, kurie e, neturėtų dalyvauti posėdėje. Prašau, kaip galima greičiau išėti iš salės. Paskui mes e, nusiusime pirmininkų suėgai, tai yra komitetų pirmininkų suėgai laišką, kuris vėliau bus perduotas pirmininkų suėgai ir paskui e, pirmininkų suėga priims sprendimą dėl visos komisijos sudėties. Labai ačiū visiems, e, ačiū vertiems, visiems, kurie buvo kantus ir pasiliko ilgiau negu buvo numatyta.